Kolegos, pradėkime posėdį, nes e, laikas bėga, o šiandien be 16 turime baigti posėdį. Tai norėčiau pradžioje patvirtinti darbo atvarkę. Čia yra keli pasiūlymai pakeisti darbo atvarkę. Siūlyčiau šiandien neaptarinėti penkto darbo atvarkės punkto ir šeštojo o koordinatorių posėdis tuomet įvyktų raštu. Tai reiškia, kad kitą kartą, kai susitiksime, aš tiesiog informuosiu koordinatorių posėdžio sprendimus. Dabar dėl penkto punkto. Tai yra balsavimas. Ir šeštojo punkto. Čia irgi balsavimas dėl regioninės plėtros fondo. Aš siūlyčiau per, per, per, perkelti į kitą kito posėdžio darbo tvarkę dėl konkrečių priežasčių, bet gal Konstanca galėtų tą padaryti, Lamberto nėra, tai aš gal tada pristatysiu priežastis. Tiesiog e, yra neišspręstų klausimų makroekonominės sąlygos, e, tai dar nėra aptarta dėrybose iki galo, nėra išspręsti tie klausimai, o balsuoti turime dėl viso paketo antroje spalio sesijoje. Taigi, kaip matote, šiandieną Jeigu viskas e, sklandžiai klostysis ir užsibaigs dėrybos, tuomet galėsime balsuoti lapkritį, o tai reiškia, kad šiandieną balsuoti negalime. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad pažiūrėsime, kaip e, regi komitetas patvirtins visą pranešimą, ar tai vyks neįlinėme komiteto posėdyje, kas yra mūsų prioritetas, o jeigu taip nebus įmanoma, nebus įmanoma padaryti, tuomet pagal bendro sprendimo prieimimo procedūros taisyklės, darysime tą koordinatorių ir regioninės plėtros komiteto dėrybininkų e, komandos posėdėje susitikime prieš lapkričio balsavimą. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad trilogo posėdis dėl makroekonominių sąlygų jau įvyko. Mes ten aiškiai išdėstėme savo sąlygas, siekdami galimų kompromisų. Šiandien šį vakar susitiksime vėlgi su tarybos atstovais. Uh, Vėlgi įvyks trilogo posėdis ir pažiūrėsime, kaip į mūsų reikalavimus ir pasiūlymus sureaguos e, taryba. Pasiūlymų tikslas siekti visapusiško bendro sprendimo prieimimo proceso dėl šių klausimų. Taigi dėl šių priežasčių ir negalime šiandieną balsuoti. Dėl regionės plėtros fondo prieš keletą savaičių atrodė, kad galimi bendrų nuostatų reglamento pakeitimai, atsižvelgiant į naują MVI iniciatyvą, kad tai gali paveikti ir regioninės plėtros fondą. Tai buvo manoma ir dėl to mes įtraukėme tai į darbo atvarkę. Taip ne, ne, nėra. Ir dėl to regioninės plėtros fondo pranešimo uh, dėl, dėl šio pranešimo balsuoti negalime. Ir, kaip sakiau, įvyks ir koordinatorių posėdis, taigi nauja mūsų darbo atvarkės versija būtų tokia, jeigu niekas neturi prieštaravimų ir klausimų. Panašu, kad niekas neprieštarauja. Tvirtiname tuomet darbo atvarkę, mūsų posėdis yra transliuojamas internetu ir bandysime, kaip sakiau, baigti be dešimties minučių šešios, nes šeštą valandą prasideda trilogo posėdis dėl makroekonominių sąlygų. Dabar perėsime prie antro darbo tvarkės punkto, pirmininkės pranešimai, pranešimų nėra. Tai galime iškart perėti prie trečio darbo tvarkės punkto, tai yra Jan Albrecht pranešimo projektas. Jį aptarsime, kalba eina apie finansinius asignavimus tam tikroms valstybėms narėms iš Europos socialinio fondo. Tai yra dabartinio bendrojo reglamento pakeitimai. Janai, žodis tau. Ačiū pirmininkė. Mano pranešime kalbama apie aiškius ir paprastus atrodytų dalykus, tačiau aš norėčiau išsakyti pastabas ir naudodamasis progą, kad dalyvauja ir komisijos atstovų, užduosiu klausimų. Norėčiau paaiškinti, koks yra reglamento pobūdis. Tai, tai yra taip vadinamojo bendrojo reglamento pakeitimas nuo 7 iki 13 metų. Keičiamas yra šis reglamentas bendrasis reglamentas, kuris, kurio pavadinimas tarybos reglamentas 10, 20, 83 Ir šis bendro reglamento, šiame bendro reglamento pakeitime yra keičiamos fondo viršutinės ribos ir tai konkrečiai susijęs su DAP 7, kur kalbama apie naujus finansinius elementus. Čia svarbu yra tai, kad yra siejam, siejami, siejami įvairūs finansai ir galbūt komisija galėtų geriau tai paaiškinti, nes tą paaiškinti tikrai nėra lengva, nes DAP 7 ši konkreti dalis yra susijusi su tarybos, su tarybos susitarimu dėl daugiametės finansinės programos ir susitarimo dėl Britanijos gražinamosios išmokos. Taigi buvo susitarta dėl naujų sumų, dėl naujų Britanijos gražinamosios išmokos sumų. Ir atitinkamai buvo keičiam, keičiami įvairūs reglamentai. Valstybėms narėms yra tapo aišku, kad atsiranda išiškė tokie skirtumai tarp valstybių narių, atsižvelgiant į tai, kiek jos įmoka į tą gražinamąją išmoką Britanijai. Taigi po visų paskaičiavimų komisija suprato, kad čia yra trys valstybės narės, kur nėra visiškai pateisinamai mokama atitinkama suma įgražinamąją išmoką Didžiai Britanijai. Taigi man tikrai atrodė sudėtinga surasti sprendimą. Na ir čia yra įdomu tai, kad sprendimas yra susijęjamas su socialiniu fondu ir dabar reikia apsispręsti, kaip sumažinti tą perdėm didelę įmoką į Didžiosios Britanijos gražinamąją išmoką, panaudojant socialinio fondo lėšas. Uh, Ir mūsų bendro reglamento pakeitimas ir yra susijęs su 150 milijonų, iš kurių 100 milijonų Prancūzijai tenka, 20 Ispanijai ir 30 milijonų tenka Italijai. Pažvelgus į pakeistą reglamentą, ten skaičiai aišku yra kitokie, nes ten jau yra e, tokios aktualiosios vertės. Na, o reglamente ir mano pranešime, kuris yra gan trumpas, yra tiesiog sakoma, kad tvirtiname per pirmąjį svarstam, svarstymą poziciją atsižvelgdami į komisijos pasiūlymą. Tai reiškia, kad mes atsižvelgėme į tai, jog yra būtina sumažinti skirtumus tarp valstybių narių įmokų ir, kaip žinome, Didžiosios Britanijos gražinamoji išmoka yra tiesiogiai susijusi su BŽUP politika, taigi tai politiškai mums yra svarbu. Mums svarbu, kad komisija socialinio fondo lėšas panaudotų, kad tie skirtumai būtų išlyginti tarp valstybių narių. Ir jeigu valstybės narės lieka patenkintos, puiku, tačiau mes irgi turėtumėme aiškiai pasakyti, kad mes sanglaudos politikoje pritarėme tam, kad būtų sumažinti tie skirtumai tas disbalansas ir pripažįstame, kad mūsų parlamento e, veiksmas toks na, būtų įvertintas ir tarybos, ir taip pat kolegų, kurie kovoja už socialinį fondą. Kad mes neblokuotumėme socialinio fondo elementų. Taigi aš tiesiog bandau paaiškinti, iš kur uh, yra e, tie skaičiai DAP 750 milijonų e, suma ir tai yra bendro reglamento pakeitimas 713. Tai yra Europos parlamento ir tarybos pasiūlymas dėl reglamento, keičiant senesnį reglamentą. Ir aš, pirmininkė, norėčiau paprašyti komisijos paaiškinimų, jums leidus, ponė pirmininkė, nes nenoriu būti pranešėjų, kuris tiesiog vienu sakiniu pasako sutinkame, bet skaitant komisijos dokumentus, ten yra paaiškinimai ir nurodyta, kuriais metais kokie mokėjimai bus paimti iš socialinio fondo. Ir šiame dokumente matome, kad mokėjimai bus daromi pagal 2 plus 3 taisyklę. Bet mes neturime tokios procedūros, tik N plus 2. N plus 3 turėjo būti numatoma Rumunijai Slovakijai nuo 2012 metų, o dokumente yra 2013, 2003, 2013 metai. Gal čia yra kažkoks tai techninis elementas, e, kuris reiškia, kad lėšos visuomet išmokamos vėliau, bet jeigu mes į teisinį tekstą N plus 3 formulę įvesime kaip mokėjimo formulę, tada kils nesusipratimų, ar tai reiškia, kad mes keičiame taisyklės, ar ką tai reiškia. N plus 3 jau neturime juk tos formulės, taigi gal komisija galėtų tai paaiškinti, nes e, tai nėra koks tai neoficialus dokumentas, tai yra visiškai oficialus dokumentas, kuris turėtų būti tvirtinamas parlamento ir aš manau, kad mums svarbu jį išsiaiškinti. Taigi tą norėjau pasakyti. Dėkuoju, pirmininkė. Na, kas dėl šešilinių pranešėjų, aš turiu informacijos tik tai iš žaliųjų ir socialistų. Konstancija Krel um, socialistų vardu. Taip, tiesiog norėčiau Jums pasakyti, kad mūsų šešėliniai pranešėjai uh, negalėjo šiandien atvykti, tai yra šešėlinis pranešėjas, jis dar um, traukiny Patrys Tirien ir jis prašė manęs trumpai pakomentuoti. Kaip žinia, mūsų frakcija visiškai remia jūsų pranešimą. Ir tai tikrai labai trumpas, glaustas pranešimas, jame viskas aišku ir mes nenorime teikti jokių pakeitimų pasiūlymų, čia kaip ir viskas aišku. Ir manau, galima būtų ir šiandien trišalio dialogo metu, netgi pagal bendrąją e, sprendimų prieimimo procedūrą, e, dirbti labai greitai, sparčiai, veiksmingai. Ir ateityje nemanau, kad tai galėtų sukelti kokiu nors problemų sanglaudos politikos srityje ir gera parodyti valstybėms narėms, kad galime dirbti protingai ir veiksmingai. Taigi remiame jūsų pranešimą. Ačiū labai undermine this. Nenorėčiau e, to optimizmo žlugdyti, tiesiog e, norėčiau pasakyti dėl, dėl 50-osios taisyklės, dėl konstatuojamųjų dalių. Tikiuosi, kad e, nebus pateikta pakeitimų dėl to, bet pažiūrėsime. Taip, atsiprašau, aš Galbūt tik apie, tarkim, regionų e, komitetą ir tiek. Elizabet. Ačiū, labai trumpai norėčiau irgi pakomentuoti. Vis dar nėra aišku, kaip patvirtinsime savo poziciją, ypač kalbant apie e, terminą pakeitimų pasiūlymams siūsti. Mūsų nuomonė yra daugiau nei vienas klausimas, e, kurį minėjo Janas. Yra šalių, e, kurios situacija, kurių situacija yra panaši, bet jos nebuvo išrinktos. Pavyzdžiui, tokia šalis būtų Portugalija. Ir mums atrodo, kad Portugaliją reikėtų įtraukti į šią šalių grupę. Mes frakcijoje dar svarstysime, kokia bus mūsų pozicija ir atrodo, kad šalis buvo e, pasirinktos labai sporadiškai, neaišku, kokiu pagrindu. Ir galbūt komisija galėtų šiek tiek paaiškinti, teikdama savo atsakymus ir mus įtikinti, kad šis reglamento projektas yra tinkamas. Aš ir pati turiu abejonių dėl to, ar tai yra tinkama priemonė norint eiti į priekį. Ir, kaip jau sakiau, mes dar nesame suformulavę savo pozicijos, pažiūrėsime, ar teiksime pakeitimų pasiūlymus. Žinoma, dabar komisija kaip tik ir turi galimybę mus įtikinti, nes kol kas mūsų politinėje frakcijoje e, matyti šioks toks pasipriešinimas e, šiam pranešimui, ypač dėl šalių pasirinkimo. Mums atrodo, kad e, nėra jokio objektivaus pagrindo, kuriuo remintis būtų renkamos šios šalis. Na, gal komisija galės mus įtikinti, jeigu ne, teisime pakeitimo pasiūlymus. ECR Ponas Lasek. Ačiū, pirminkė. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad esam nusiteikę labai atsargiai. Šio, taip pat turint omenyje ir mano anksčiau pristatytą pranešimą Norėtųsi, kad būtų taikoma priemonė, kuri yra pagrista, kuri yra taikoma valstybėse narėse plačiai ir nedaro poveikio biudžetui per nelik didelio. Toks ir buvo pirmasis pakeitimas, kalbant apie reglamentą 1083-2006. Bent jau, kiek aš žinau, Vokietija turės įnešti 30 milijonų, Prancūzija 24, Lenkija 4,5, kad šis reglamentas galėtų būti įgyvendintas. Yra ir kitų valstybių narių mano sąraše, todėl norėčiau išgirsti daugiau argumentų šią temą. Ačiū. Joachim Celler. Ačiū pirminkė. turiu pasakyti, kad reikėtų kai ką pasiaiškinti procedūriniu požiūriu. Man atrodo, kad laikosi kiek keistos procedūros, nes um, atrodo, kad priimus uh, sprendimą aukščiausio lygio sustikime jau buvo nurodyta tuo met, kad uh, buvo pasirinktos tam tikros šalis, kurios turėtų gauti tam tikrų lėšų ir uh, kalbėta apie tai, kad reikėtų e, kovoti su e, jaunimo nedarbu, tačiau tam reikia daugiau nei tik pinigų, reikia atitinkamų struktūrų, sistemų ir apie tai čia visai nekalbama. Jeigu naudosime tuos pinigus įvairiose šalise, tai yra naudosime pinigus tam, kad padėtume pabėgėliams Italijoje ar kitais tikslais, tų pinigų nebeturėsime. Reikia turėti omenyje e, prisimtus įsipareigojimus, mokėjimus valstybėms narėms. Ir e, kalbant apie tikrą galimybę užtikrinti mokumą šiomis lėšomis, gali kilti sunkumų užtikrinant, kad apskritai tų lėšų būtų. Kalbant apie N plus 2 taisyklę, jeigu ji būtų taikoma, tai reikštų, kad tie pinigai, kurie yra išleidžiami 2013 metais, pateks į kitą finansavimo laikotarpį, kas dėl įsipareigojimų, mokėjimų, asignavimų, e, turint juos omenyje, e, tarp jų gali atsirasti didelis skirtumas ir kai kurios e, tam tikros lėšų sumos bus perkeliamos kitur. Jūs minėjote, kad šioms, šiais atvejais reikės išmokėti 150 milijonų eurų, tai reiškia, kad kitur sumažės lėšų ir apskritai neaišku, kaip vyks visa ta procedūra. Ačiū Johimai, prieš teikdama žodį komisijai dar stiksiu žodį Janui. Aš manau, kad e, prieš, teikiant žodį komisiją, aš tiesiog norėjau aiškiai pasakyti, e, prieš e, komisijai teikiant savo atsakymus, kad tai yra su DAP susijusi situacija, tai yra nauji pinigai ir buvo apie tai kalbėta, tai taip yra tiesa. Kalbama apie tai, kad iš valstybių narių gausime tų naujų pinigų, kur, kurie bus skirti tam tikroms šalims. Tai yra uh, DAB e, dalis ir e, šiuose šalise bus naudojamas Europos socialinis fondas, tai nebus nauja struktūra, bus naudojamas ESF ir todėl mano pranešime yra keičiamos uh, ribos valstybėms narėms. Mes e, keičiame ribas e, šioms trims valstybėms narėms e, pagal pagrindinį reglamentą. Ir klausimas, kodėl šios trys šalis, atsakymas yra gana aiškus. Žinoma, mums būtų įdomu taip pat išgirsti komisijos paaiškinimus, bet pasakysiu, kad šios šalis pasirinktos išanalizavus Europos vadovų tarybos sprendimą kalbant apie pusiausvėros toką tarp valstybių narių, e, būt, būtent tą pusiausvėrą reikia atstatyti, padedant šioms trims valstybėms narims. Taigi tos trys ir buvo pasirinktos, ne keturios, ne penkios. Rumunija, Slovakija, čia kalbama atvirkš, apie atvirkštinį apsaugos mechanizmą e, buvo keliamas klausimas, reikėtų padėti e, kitiems, e, bet buvo priimtas toks vadovų tarybos sprendimas, kuris turi būti gyventintas panaudojant ESF. Žinoma, ESF lėšas galima naudoti ir kitoms valstybėms narėms, tai tiesiog truputį e, toks paaiškinimas, kad tai yra naujieji pinigai, naujosios lėšos pagal DAB. Ir Taip pat turime informacijos, kad e, DAB pritarė nuolatinių atstovų komitetas, tai irgi galbūt svarbi informacija trišalim dialogui ir man taip pat bus įdomu išgirsti komisijos paaiškinimus. Thank you. No, no other comments. Dėkoju, daugiau norinčiųjų pasisakyti nėra. Perduosiu žodį komisijai atsakyti į visas abejonės ir visus klausimus. Atrodo, kad dabar viskas priklauso nuo jūsų, prašau paaiškinti visą tą procedūrą parlamentui ir parlamentas vėliausiai gruodį turi balsuoti dėl šio pranešimo, kad procesas pradėtų veikti. Dėkoju pirmininkė, ačiū už tą papildomą spaudimą, kurį patyrėme ir pradėsiu visų pirma, nu, norėdamas padėkoti komitetui, kad taip greitai sugebėjote uh, padirbėti ties šiuo dalyku, nes tikrai dokumentą reikia patvirtinti dar šiais metais, nes kalbama apie 7-13 metų laikotarpį. Jeigu šiais metais nepavyks patvirtinti to sprendimo, tuomet jis liks neįgyvendintas. Kaip jau minėjote, nuotinių stovų komitetas pritarė pirmos peržiūros metu pasiūlymui šitam. Ir dabar pateiksiu tuos paaiškinimus. Panas Olbrichtas labai puikiai pristatė klausimą ir iš ties pasiūlymas kyla iš Europos vadovų tarybos diskusijų vasarą. Pasiūlymas yra e, glaudžiai susijęs su tais, ta disproporcija, tais nevienodumais tarp tam tikrų valstybių narių. Europos vadovų taryba sutarė, kad tam reikia imtis biudžetinių problemas sprendimo priemonių. Ir tai kyla iš priimant taip pat daugiametės finansinės programos sutarimą. Kaip buvo pasirinktos valstybės narės? Tai buvo būtent tos valstybės, kurios išsakė kad turi tam tikrų problemų. Ir buvo priimtas birželio mėnesį sutarimas. Komisija savo ruoštu pasiūlė naudoti atitinkamą fondą, kur kovoti su jaunimo nedarbu. Taip pat um, buvo siūloma problemą spręsti visos Europos Sąjungos mastu ir e, tokiu būdu buvo siūloma lėšas teikti pačioje programavimo laikotarpio pradžioje ir taip kovoti su jaunimo nedarbo problema. Valstybės narės, kurios iškėlė šį dalyką, yra būtent tos, kurios labiausiai ir buvo paveiktos mm, šios neproporcingumo Taip pat buvo nuspręsta, kad tai neturėtų atsispindėti 14-20 metų biudžete. Būtent dėl to ir buvo pasiūlyta tai padaryti kaip sprendimą papildantį 7-13 metų biudžetą. Kokią tai turės poveikį tam tikroms valstybėms narėms. Tai yra susijęs su mm, taip pat numatyta galimybė, kad iš valstybės galės panaudoti tas jaunimo nedarbo fondo lėšas. Taigi buvo atrinktos T3 labiausiai paveiktos valstybės, kalbama apie 150 milijonų skirtų būtent šioms trim šalims. Mm, Keletas specifinių dalykų dėl struktūrų, kaip reikėtų kovoti su jaunimo nedarbu. Mes inkorporuosime viską į jau egzistuojančias struktūras. Tai yra, jos jau yra ir veikia. Jeigu pasiūlymui bus pritarta, Tuomet komisija susijęs su valstybėmis narėmis ir nuspręs, kurioms programoms bus skirtos lėšos ir kokie bus apsibriežti prioritetai. Dėl specifinio klausimo dėl N plus 3 tikrai tai nėra pati iškiausia dokumento vieta, aš tą pripažįstu. Bet jei pažiūrėsite į pasiūlymą matote, kad tai yra ES biudžeto išlaidos. Taigi komisija daro išmokas programoms, o ne išmokas konkrečiai valstybėms. Taigi šie pinigai turi būti išleisti tam tikriems projektams iki 2015 metų. ir valstybės narės dar po 2015 metų turės 15 mėnesių visiems dokumentams e, pagrindžiantiems jų išlaidas pateikti. Taigi, turbūt dar matysime lėšų išmokėjimą ir 17 ir 18 metais. tai yra N plus 3 būtent iš ES biudžeto ne konkrečiai valstybėms, o N plus 3 dėl komisijos išmokų konkrečioms programoms. Dėkoju. Žodis kolegai Janui. Aš pasistengsiu būti politiškai korektiškas ir pasakysiu, kad jūsų paaiškinimas dėl N plus 3 yra, taip bendrai sakant, labai uh, atviras. Bet aš siūlyčiau to nedaryti, nes jeigu jūs pasilgsite būtent tai, tuomet ir tuomet atversite galimybę padaryti n plus 4, n plus 5, n plus 6. Tai bus visiškas sumaištis. Taigi vienintelė galimybė yra n plus 2 išskyrus tą sprendimą, kurį aptarėme dabar. Ką jūs dabar sakote, tai sakote, kad išmokos tęsis ir toliau, bet aš siūlau n plus 3 čia neminėti, nes sistema yra netokia. Nes tikrai uh, visi bus pasimetę ir nežinos, kaip, ką reikia daryti. Pirmininkė, aš kaip supratau, N plus 3 formulę planuojama naudoti ne tokiame kontekste, kuriame mes esame įpratę. Štai iš kur visa sumaištis. Taip, dokumentas yra labai sudėtingas. Ir kiek aš žinau, pinigų trūksta trūksta pinigų 2013 e, metams iš valstybių narių įmokų. Ir jeigu mes viską perkelsime 2014 metams, gali būti, kad tų pinigų, apie juos čia kalbame, nebus. Taigi nežinau, kaip bus su tuo tvarkomasi. Ar dėl to mes nukeliame išmokas 15 metams? Dar vienas dalykas. Kad... Jeigu jaunimo nedarbas bus ta pagrindinė priežastis, dėl ko mes kalbame apie papildomas išmokas. Tuomet reikėtų kalbėti ir apie Portugalijos įtraukimą, nes jų padėtis yra lygiai tokia pat sunki. Ir jiems taip pat reikia tų papildomų lėšų toms pačioms priemonėms. Taigi išties visuomeniai tai paaiškinti bus labai sunku nes jaunimo nedarbo problema yra daug kur. Taigi ir kitoms valstybės, į kitas valstybės turėtumėme atsižvelgti. Taigi komisija, mano galva, neatsakė į tą klausimą dėl Portugalijos. Dėkoju, Janai, nebent tu turi pasakyti ką nors naujo. Jums leidus pirmininkė, nauja yra tai, kad reikalinga paaiškinti, jog valstybės narės turi sutikti, kad būtų mokama toms trims valstybėms. Visos kitos valstybės narės turi susitarti dėl tų išmokų trims valstybėms. Ir aišku, jaunimo nedarbo kriterijus taikymo atveju situacija visai kitokia būtų. Tiesiog čia yra bandoma tą disbalansą išlyginti. Ir visos valstybės narės tam pritarė, pirmininkė. Bet mes turime suprasti, kad tai skirta ne visiems, kurie turi problemų dėl jauno, ne, jaunimo nedarbo. Tiesiog tai, tai yra geriausias būdas, kaip tas lėšas būtų galima panaudoti. Ir taryba numato tokią sąlygą, kad gaunamos tos lėšos tik tuo atveju, jeigu jos yra naudojamos jaunimo nedarbo problemai spręsti. Taigi daugiau klausimų nėra. Norėčiau pranešti, kad terminas pakeitimams pateikti yra labai trumpas. Rytoj šeštą po pietų baigėsi 17 dieną pasitaisė pirmininkė. Netoks jau trumpas tas terminas. 17 diena yra baigėsi terminas, o balsuoti turėsime lapkričio mėnesį komitete, o gruodžio mėnesį plenarinėme posėdėje. Kągi, kiek suprantu, baigėme svarstyti šį klausimą, dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto, ketvirtojo. Hermano Vinklerio pranešimas dėl pažangiosios specializacijos. Hermanai, žodis tau. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Prieš vasaros atostogas aš pirmą kartą pasidalinau savo idėjomis apie pažangę specializaciją. Savo darbinėme dokumente aš naudojau keletą minčių ir norėčiau Jums padėkoti už tai, kad Jūs pasidalinote savo nuomonėmis. Norėčiau padėkoti ir komisijai už jos pastabas. Ir apie tai, kas vyksta regionuose visi sutinkame, kad nėra jokios alternatyvos pateiktam siūlymui siekti inovacijų ir skatinti Europos ekonominį augimą. Ir ši pažangios specializacijos strategija yra tinkamiausias būdas mūsų regionams laik, pasiekti užsibrieštų ateities tikslų. Tai yra vienintelis būdas, kaip būtų galima skatinti inovacijas Europos Sąjungoje ir taip pat išlikti atspariems ekonominė konkurencijos prasme. Yra keletas kliūčių regionams, kalbant apie šios strategijos įgyvendinimą. Dėl to aš ir laikausi tokio plataus požiūrio savo pranešime. Aš kalbu ne vien tik tai apie siaurai apie, pavadi, apie pranešimo pagrindinę tematiką aš bandau savo pranešimo projekte palikti vietos jūsų patirčiai, jūsų komentarams ir pastaboms, nes jūs esate sukaupę labai daug vertingos patirties savo regionuose ir aš norėčiau įtraukti tai į savo pranešimą. Taigi dabar mes patys ir turime renkti kartu tą pranešimą, kad mes kaip parlamentas galėtumėme įsitraukti į įtraukti įvairias suinteresuotas šalis ir pasidalinti tą informaciją su jomis. Taigi dabar pristatysiu trumpai pagrindinės mintis. Kad jūs įsivaizduotumėte, ko mano manimų reikia pakeitimuose, ką reiktų tobulinti pakeitimais. Galbūt yra dalykų, kuriuo aš negalėjau detaliai pristatyti, dėl to, kad pranešimo apimtis yra ribota. Pagrindiniai dalykai yra štai kokie reikalingi tinkami prioritetai, reikalingi geresni regiono veikėjų tinklai, bendradarbiavimas, taip pat reikia siekti programų sinergijos tarp įvairių finansavimo programų, taip pat reikalingi geresni regionų tinklai, tai yra labai svarbus aspektas. Tarp 18 ir 19 punktų, mano manimu, yra šiokia tokia spraga tekste. Mes tuo išorės aspekto nepakankamai, išorės aspekto nepakankamai aptarėme pranešime. Tai yra labai um, svarbus dalykas, reikia žinoti, ko mes tikimės iš regionų, kokie įtakai daro regionų politik, politikai, pramonės, mokslinio tyrimų, inovacijų politikai. Ir, žinoma, tai yra ilgalaikis procesas. Na ir yra šiek tiek tokia rizika, kad gali būti priimami netinkami sprendimai. Taigi reikia labiau išplėtoti tą išorės aspektą. Visi regionai turi imtis pastangų. Nesvarbu, kiek jie gali tikėtis lėšų, kiek jie yra išsivystę. Tiesiog reikalingas išvelgtas eksantės sąlygas ir suprasti, kad tai yra galimybė, kurią reikia pasinaudoti. Uh, nėra lengva kai, kurioms, kai kuriems e, valstybėms, kai kuriems regionams pasirinkti tinkamiausius prioritetus. Kai kurie turi per daug prioritetų ir mes turėtumėme pasižiūrėti, kokie yra tie prioritetai, kaip jie gali juos įgyvendinti. Aišku, jie negali būti per dėm specializuoti ir taip pat reikia nepamiršti smulkių vidutinių įmonių, negalime jų ignoruoti. Uh, Būtent apie tai yra kalbama pranešime. Dėl daugelio priežasčių būtų tikrai prasminga įsitraukti į technologijas, paslaugas ir įvertinti tai, kas jau veikia sėkmingai kitose susijusiose srityse. Regionai žino, kur jie gali pasiekti sėkmingiausių rezultatų, jie turi pasinaudoti savo regiono žinių potencialų, įgūdžių potencialų. Taip pat aš manau, kad turime čia pabrėžti, jog turime likti atviri visoms inovacijoms, ne vien tik tai aukščiausių technologijų inovacijoms, bet taipogi ir kitoms susijusioms su gyventojais, visuomenės veikata. Mes turime sukurti pridėtinę vertę, ekonominius privalumus, būtent iš ba nuo bazinių mokslinių tyrimų reikalinga tas žinias pritaikyti uh, ir po to technologiją perduoti ir tai priveda prie galutinių produktų. Taip pat turime pasirūpinti, kad įvairūs veikėjai dirbtų iš vien, kalbant apie mokslinius tyrimus, švietimą, administravimą. Visi regioniai veikėjai turi siekti bendros tos ateities vizijos. Įmonės, aišku, čia suvaidina svarbu vaidmenį, svarbus yra ir jų potencialas, kalbant apie augimą. Ką gali padaryti įmonės? Ir taip pat mums reikalingas tas atradimo procesas. Žinoma, kaip minėjau, reikia nepamiršti MVI, turime vertinti jų įvairias asociacijas, rūmus, juos irgi reikia įtraukti. Reikalinga reikalingas naujas men mentalitetas, nauja mąstysena valdžios institucijoje. Ir jeigu procesas galiausiai pajuda netinkama linkme, regionas turi galėti jį pakoreguoti, pataisyti. Reikalinga tinkama stebėsenos sistema, priežiūros sistema ir tam mums reikalingi tinkami rodikliai ir gausybė duomenų. Ir tie duomenys turėtų būti komparatyvinio pobūdžio. Tokia vizija bus įmanoma įgyvendinti tuo met, jeigu veikėjai geriau saveikaus regione, reikalingo žinių, inovacijų bendruomenės. Informacinių technologijų tinklai įvairius e, žinių technologijų klasteriai, taip pat reikalingi inovacijų centrai. Dar vienas svarbus strategijos elementas yra tai, ko regionai neakcentavo pakankamai. Tai yra tas išo, išorės aspektas. Regionai neturi dirbti vien tik tai savo teritorijoje, bet turi žvelgti ir plačiau. Kalbėtojas jau kalba nebe į mikrofoną. Taip pat e, reikalingai vertinti regionams savo tą vertės grandinę ir kaip ją būtų galima įdėkti. Taip pat reikalingas artimas bendradarbiavimas tarp įvairių regioninių veikėjų. Jeigu neįmanoma organizuoti veiksmų savo teritorijoje, sudėtinga tą daryti su kitais regionais Europoje. Aišku, yra labai sėkmingai dirbančių su kitais regionais regionų. Bet čia dažniausiai kalbame apie tokius regionus, kurie buvo uh, įsitraukia į žinių programą su kitais regionais. Yra nemažai regionų, kurie nenoriai dirba su kitais regionais. Jie bijo konkurencijos. Kartais e, jiems nepakanka ir darbuotojų, žmogiškųjų išteklių konkuruoti su kitais regionais. Mes vertiname teritorinį bendradarbiavimą, mes raginame regionus bendradarbiauti ir taip pat reikia numatyti, kokį procentą biudžete skirsime bendradarbiavimui. Turime išsiaiškinti, ką regionai daro, kad įsisamdu tas lėšas per kitą programavimo laikotarpį. Na ir dar pranešime aš kalbu apie tai, kad reikalinga didesnė komisijos parama, kad reikalinga geriau naudotis platformomis, regionų platformomis, tam, tam kad būtų kūriamos sinergijos, tinklai, ypač tai svarbu planavimo, įgyvendinimo etape. Taip pat miniu, miniu ir tai, kad struktūriniai fondai turi būti panaudojami visais lygmenimis. Ir aš mielai laukiu jūsų pastabų ir uh, idėjų. Tikiuosi, kad galiausiai parengsime puikų dokumentą. Jensis, not... ačiū socialistų vardu. Jenso nėra. Ar norėsite, ką nors pasakyti, Nikos, esate šešilinis pranešėjas. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, νομίζω, για τις περιφέρειες. Dėkoju, pirmininkė, tai yra labai svarbus klausimas regionams. Juolab tose valstybėse, kur krizė yra pati didžiausia, inovacijos, moksliniai tyrimai yra tos priemonės, kurios leidžia išbristi iš krizės. Aš norėčiau grįžti prie tam tikrų pranešimo elementų. Elementų, kurie apsunkina gyvenimą tiems regionams, kurie turi išlikti kuo galima aktyvesni mokslinių tyrimų, inovacijų srityje. Dažniausia sėkmę nulėmė geras bendradarbiavimas tarp įvairių veikėjų. Dėl to ir akcentuojamos inovacijos. Labai svarbu, kad savivaldybės, universitetai, įvairios įmonės dalyvautų tame bendradarbiavime. Ir e, tos tie regionai, kuriems labiausiai reikia pažangos, būtent jiems ir labiausiai trūksta tų priemonių kurios leistų pasiekti sėkmingo rezultato. Inovacijos ir inovacijas leidžiantis, inovacijos leidžiantis pasiekti priemonės. Iš tiesų, tai dažniausiai tie regionai, kuriems trūksta mokslinių tyrimų, technologinės plėtros, jie labiausiai kenčia. Taigi svarbu gerai suprasti, kad reikalingas tinkamas aktyvus bendradarbiavimas tam, kad kiekvienas regionas galėtų padidinti savo mokslinių tyrimų, inovacijų pajėgumus ir kad, tie region, kad tiems regionams pavyktų bendradarbiauti europiniu mastu, bendradarbiauti ypač su kitais regionais, kurie turi daugiau privalumų, daugiau patirties inovacijų srityje ir galėtų padėti atsilik, atsiliekantiems regionams. Tai yra esminiai dalykai. Aš anksčiau dirbau regiono valdžioje ir tikrai labai gerai mačiau, ką, ko trūksta regionams. Ir tų, tos pažangios specializacijos poreikis yra labai akivaizdus, kalbant ir apie mokslinius tyrimus. Ir labai svarbu, kad būtų generuojamos idėjos, mintys moksliniams tyrimams. Labai svarbu nėra svarbiausia, kaip ir nuleisti tas idėjas, siūlymus iš viršaus į apačią. Labai svarbu, kad būtų keičiamas informacija ir tokiu būdu būtų generuojamos idėjos. Ne, ne, ne visi regionai tą supranta ir kartais susiduria dėl to dar su, su didesniais sunkumais ir problemomis. Uh, nes iš tiesų yra skirtumų tarptų regionų, kurie nori įsisavinti lėšas iš būsimų e, finansinių perspektyvų, bet joms sudėtinga pasiūlyti tinkamus projektus. Taigi labai svarbu naudotis informacija. Ir taip pat labai svarbus yra, svarbus yra mokymai. Pavyzdžiui, galbūt įmanoma surenkti kažkokias tai studijų dienas parlamente tam, kad pagelbėtumėme tiems regionams, kuriems trūksta patirties, kurie neturi tinkamų reikiamų techninių priemonių, kad galėtų e, siūlyti specializuotas inovacijas, kad susipažintų su tema, kad geriau suprastų, kas yra reikalinga. Taip pat, žinoma, reikia padrasinti socialinius partnerius, kad ir jie pradėtų burtis į tinklus. Tokiu būdu būtų galima pagelbėti tiems regionams, kuriems dabar trūksta darbo patirties, darbo tinkluose patirties. Tas pasakyti nėra apie regionus ir apie įvairius veikėjus, universitetų tinklus, MVI tinklus, savivaldybės ir panašiai. Taigi reikia pabandyti kažkokiu tai būdu geriausiai pertikti tą informaciją regionams. Taip pat reikalinga ir techninė pagalba regionams, tiems, kuriems e, trūksta tokios patirties. Ir aš žinau, kad e, komisija yra finansavusi tam tikrų mokslininkų specialistų darbą, kad jie padėtų tiems regionams. Tačiau nežinau, ar regionai yra informuoti apie tai, kad tokia pagalba yra reali, kad jie egzistuoja ir kad jie galima pasinaudoti. Taip pat yra ir kitų, mano manimo, svarbių elementų. Reikalinga į tuos procesus įtraukti ir jaunimą. Kadangi kartais e, jie jaučiasi šiek tiek nustumti į šoną, jie nelabai e, dalyvauja tokiuose procesuose, taigi reikia juos kažkaip pabandyti įtraukti, pažymint prioritetus. Svarbu, kad vyks, vyktų tokios specializuotos diskusijos apie tai, kaip galima naudoti nus, gamtinius išteklius, kaip reikalinga geriau uh, tvarkyti transporto politiką ir panašiai. Kornelija Ernst. Deutlich kürzer fassen. Äh, zuerst. Aš trumpai pateiksiu savo komentarus. Visų pirma, pranešimas yra labai geras, nepaisant to, kad e, labai sunku vertinti pažangiosios specializacijos klausimus. Tai yra kartais neaiškus terminas e, rengta įvairių klausimų, uh, Aš daug teiravausi apie šį terminą ir dėjau nemažai pastangų, kad suprasčiau, kas tai yra. Dabar dėl turinio. Bendradarbiavimas yra labai svarbus dalykas, regionų bendradarbiavimas be kita ko. Ir manau, kad čia turėtume kalbėti apie platformas, turėtume galvoti apie bendradarbiavimo institu, institucionalizavimą ir jo būdus. Svarbu, kad visos šios pastangos būtų vaisingos ir esu tikra, kad um, bendratarbiavimas yra būtinas. Inovacijos. Terminas inovacijos. Na, turime čia šiek tiek informacijos, tai nėra vien tik techninio pobūdžio terminas, kalbama taip pat taip pat ir apie socialinės inovacijas ir kitus ryčių inovacijas, į kurias taip pat reikėtų investuoti. Kalbame ne tik apie technologinius procesus. Ir mane labai džiugina tas um, modernių valdžios institucijų paužiūris į inovacijos klausimus įvairiose srityse. manau, teisingai viską supratau. Atrodo, niekas daugiau žodžio neprašo. Ar uh, turėčiau suteikti žodį Mikelante Basu? Tik norėčiau pateikti vieną klausimą. Gal galėtumėte papasakoti ir apie komisijos ateities planus dėl Sevilijos platformos, kaip jį vyks uh, kitos e, finansinės programos kontekste, kaip vyks regionų bendratarbiavimas šiame kontekste. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Taip trumpai sureaguosiu. Mums atrodo, kad tai yra labai geras pranešimas, labai naudingas. Jis naudingas dėl to, kad jis parengtas pačiu laiku ir jis yra labai konkretus. Norėčiau e, pateikti tris e, svarbiausias pastabas dėl jūsų pranešimo. Pirmoji e, pastaba yra susijusi su naujais valdysenos metodais ir prioritėtų suskirstimu. Apie tai kalbėjo kai kurie gerbiami nariai. Manome, kad um, tai neturėtų būti vien tik formalus reikalavimas. Tai, kaip kalbama jūsų pranešime, neturėtų būti, kalbama, neturėtų būti vien, tik formalus, um, vien tik formalumas. Tai yra eksperimentinis ilgalaikis procesas. Procesas, į kurį įeina kas? verslo įmonės ir universitetai. Ir turėčiau Jums pasakyti, kad šiuo metu, tarkim, Lenkijoje matome, kad regionai įsijungė pirmą kartą. Pirmą kartą konsultuotasi su 150 verslininkų, kurie ima dalyvauti šiame procese. Kipre yra 900 e, verslininkų irgi, kurie dalyvauja e, šiame procese. Jie dirba mažose grupėse, nustato atitinkamus prioritetus. Mes negalime diktuoti inovacijų, bet galime jas kultivuoti. Ir nepaisant to pretenzingo vardo pavadinimo, e, yra kuriama sistema, kuriami būdai užtikrinti augimą per inovacijas ir tai yra svarbiausia tai yra sąlyga, būtina sąlyga. Jeigu norite iš E, regionės plėtros fondo gauti lėšų reikia užtikrinti inovacijas. Ir tai tikrai yra e, labai e, svarbus pokytis Ministerijoms sunku bendrauti tarpusavėje ir pirmą kartą turbūt e, pasakysiu, jos labai rimtai deda pastangas, kad palengvintų bendravimą, bendradarbiavimą, kad e, elgtųsi pagal tam tikrą bendrąjį planą. Taigi labai palankiai vertiname jūsų pastangas e, rengiant šį pranešimą, kalbant plačiai apie inovacijas, ne tik apie aukštųjų technologijų inovacijas, apie mokslinius tyrimus ir inovacijas, eksperimentinę plėtrą. Kalbama apskritai apie inovacijas įvairiose sritise, įskaitant ir socialinės inovacijas kad e, būtų sprendžiami su visuomenė susijęs sunkumai Europos Sąjungoje. Atsakydamas pirmininkai, norėčiau pasakyti, ką planuojame daryti ir ką darome šiuo metu. Gera žinia yra tai, kad e, šiandien 13 vyriausybių yra užsiregistravusios šioje platformoje ir 139 e, regioninės vyriausybės. Taigi, pirmininkė, manau, kad apriepiam maždaug 3 ketvirtadalius Europos regionų. Rumunija ir Airija pastaruoju metu prisijungė Ši platforma padeda e, praktiškai kurti strategijas ir jas įgyvendinti. E, tai e, nėra kažkas, ką primeta iš viršaus komisija. Kaip tik vadovaujamasi kolegų tarpusavio vertinimo metodu yra teikiami patarimai vienu kitiems. Dirba daugiau nei 90 ekspertų, kurių darbą finansuoja komisija ir jie mums padeda. Taip pat e, planuojame išplėsti šią e, platformą per ateinančius trejus metus, e, panaudodami techninės pagalbos lėšas. Ir jau vyksta du svarbus bandomieji tyrimai, kurie buvo paminėti. Vienas iš jų yra Graikijoje, viename iš Graikijos regionų, siekiant vystyti pažangėje specializaciją. Ten e, visų pirma reikėtų kalbėti apie du dalykus, kalbant apie Sevilijos platformą. Sevilijoje kolegos pirmą kartą bando apibrėžti regiono specializaciją, sritis, kuriuose e, regionai turi interesų, kad jų bendratarpiavimas būtų paprastesnis, lengvesnis ir sužymėti visas tas interesos rytis e, to, vien tik to nepakanka. Yra rengiamas naujas reglamentas, kad šis procesas būtų paprastesnis, kad tarp regionų e, būtų užtikrintas sklandesnis bendradarbiavimas. Interreg, e, naujoji Interreg programa galima būtų pavadinti šį projektą, taip kad galėtume e, užtikrinti, kad būtų dirbama grupėmis, kad būtų apriepiami didesni regionai. Taip pat lapkričio 8 dieną Graikijos atstovo iniciatyva bus organizuotas renginys, kuriame dalyvaus daug gerbiamų narių, jūs, ponė pirmininkė, prezidentas Van Rompoj ir daug kitų žmonių. Manome, kad tai bus tikrai labai geras renginys, norint pasistumėti į priekį pažangiausios specializacijos srityje. Ir dar pagaliau dėl sinergijos norėčiau pasakyti, kad struktūrinių fondų ir programos Horizontas 2020 e, gairės turėtų būti parengtos, e, sinergijos gairės turėtų būti parengtos iki šių metų pabaigos. Ačiū. No more comments on, on this. Hermanai, nežinau, ar tu dar nori ką nors pasakyti, tik norėjau aš priminti, kad galite siūlyti pakeitimus iki spalio 15, 18 dienos 12 valandos. Taip pat norėjau padėkoti komisijai ir baigime šį darbo atvarkės klausimą ir pereikime prie balsavimo. Turbūt pamenate, kad šiek tiek pakeitėme darbo atvarkę ir nebalsuosime dėl penktojo ir šešto darbo atvarkės punktų ir balsuosime dėl septintojo. Patriš Tirolien nuomonės. Kolegos, ar galite įdėti korteles, kad pažiūrėtumėme, ar veikia balsavimo pulteliai? Patikrinkime dabar, ar sėkmingai vyksta balsavimas. Labai nedaug balsuojančiųjų. Hmm. Kvorumas labai trapus, nedaug balsuojančių, taigi prašau visų pasilikti iki posėdžio pabaigos. Taigi, kaip minėjau, balsuosime dėl Patrys Tirolien pranešimo. Iš pradžių norėjau suteikti žodį pranešėjui. Pone Tirolien, ką norėsite ką nors pasakyti? Europos taryba priėmė sprendimą dėl tam tikrų, majo, dėl majoto statuso. Tai yra tai, kas įsigalios 14 metų atitinkamą mėnesį. Kalbama apie ultraperiferinius regionus pagal atitinkamus Lisabonos starties straipsnius. Taip pat ES atžvilgių bus įtvirtinamas Majotos statutas, statusas nuo 2014 metų Liepos 1 dienos ir bus laikomasi bendrijos teisės aktų. Europos komisija, Europos parlamentui ir tarybai pasiūlė tam tikras teisėkuros priemonės, kad būtų galima numatyti palaipsnį perinamai laikotarpį Majotui. Mes parengėme du teisėkuros pranešimus, kur kalbama apie e, specifines e, priemonės, ypatingai kalbant apie žuvininkystės sektorių, vandens valymą ir panašiai. Ir tos priemonės turi būti įgyvendinamos e, keliais etapais. Pirmiausia, užtikrinant lygybę tarp regionų, visos valstybės narės turi matyti perinamąjį laikotarpį regiono ir direktyvos taikymui. Antras dalykas yra sau, juridinio saugumo elementas ir teritorinis aspektas. Šia išlyga, ši išlyga taikoma ne tik Prancūzijos atžvilgių, ir čia yra atitinkamas teisingumo teismo sprendimas priimtas tuo atžvilgiu ir taip pat numatytos atitinkamos sąlygos finansavimui. Ir kitas principas yra re, re, realistiškumo principas. Tai yra ultraperiferinis regionas ir e, Majotas turi pasinaudoti atitinkamomis priemonėmis, ypatingai žuvininkystės sektoriuje ir taip pat maisto sektoriuje, atsižvelgiant į vietos realijas ir visiškai kitokią dinamiką. Taip pat labai svarbu atsižvelgti į tai, kad tos priemonės neturėtų iškreipti, iškreipyti vieningos rinkos. Na ir 349 straipsnis Lisabonos sutartyje yra laikomas šio teisės akto teisiniu pagrindu. Ir Europos komisija e, tam prieštaravo, prieštaravo šio straipsnio taikymui numatant teisinį pagrindą. Tačiau tos aktualios priemonės yra surašytos būtent į šį sutarties straipsnį. Ir Europos komisija yra sutarčių sergėtoje. Aš manau, kad reikia numatyti kur kas realistiškesnį grafiką, kalbant apie vandens valymą geriamo vandens tiekimą. 200 milijonų eurų toks yra patirtas nuostolis ir reikalingos tinkamos investicijos tam, kad e, būtų numatyta tinkama plėtra, atsižvelgiant į 600 milijonų eurų, kurie buvo skirti. Reikia, žinoma, atsižvelgti į vietos realijas ir pasirūpinti, kad komisijos pasiūlymai būtų realistiški. Taip pat iš žuvinkystės politikoje reikia atsižvelgti į e, dėrybų dėl asociacijos sutarties išvadas ir rezultatus. Iš tiesų, žuvinkystės sektorius yra labai svarbu šiame regione. Taip pat turime atsižvelgti ir į Europos komisijos numatytas viršutinės ribas, kuomet buvo deramasi dėl žuvinkystės susitarimo. Taigi, šis tekstas įsigalios iki 14 metų Liepos pirmosios dienos ir mes norime, kad būtų taikoma atitinkama procedūra tam, kad abu komitetai ir Envi ir Peš komitetai visiškai būtų informuoti apie visus pranešimo elementus. Taigi dėkoju kolegos, dėkoju už pateiktus pakeitimus, e, už tai, kad suspėjote sureaguoti į mano pasiūlymą per gan trumpą laikotarpį. Aš tik norėjau paaiškinti ir pasakyti, kad mes neturėjome laiko normaliai procedūrai su Envi ir Peš e, pasitarti, taigi būtent dėl to suteikiau žodį pranešėjui, kad jis pristatytų abu šios klausimus prieš balsavimą. Taigi visa tai yra tik dėl laiko stokos ir dėl klausimo svarbos. O dabar pradėkime balsavimą. Balsuokime dėl trečiojo pakeitimo. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Kas susilaiko, priimta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtina. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš. Kas susilaiko, priimta. Patikrinkime. Aš nežinau, nesu tikra, nes APP e rankos nepakėlė. Balsuokime elektroniniu būdu. Priimta. Septintas pakeitimas kas už. Kas prieš? Kas susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas kas už. Kas prieš? Priimta. Dvyliktas pakeitimas kas už. Kas prieš? Atmesta. E, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš priimta. Devintas, kas už, kas prieš patvirtinta. Konsultuojamosios dalis, dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime dėl dešimtojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. Dvi, antras pakeitimas, kas už, kas prieš priimta, 11 pakeitimas kas už, kas prieš atmesta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Prašom. Balsavimas baigtas. Priimta 25 už, vienas sus, prieš, keturi susilaikė. O dabar perkime prie kitos po, kito pono Tirojan pranešimo ir iškart pradėkime balsuoti. Tai yra aštuntasis mūsų darbotvarkės punktas. Tai penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta, septynioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta, aštuonioliktas pakeitimas, kas už, atmesta, aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš priimta, devintas pakeitimas kas už, kas prieš priimta, dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš priimta, vienuoliktas pakeitimas kas už, kas prieš priimta, devynioliktas pakeitimas kas už, kas prieš atmesta, dvyliktas pakeitimas kas už, kas prieš priimta, tryliktas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pirmas citatų pakeitimas. Kas už? Kas už? Kas prieš? Priimta. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Antras pakeitimas. Kas už? Priimta. Penkioliktas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Trylė. Trečias. Kas už? Kas prieš? Priimta. Šešioliktas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Ketvirtas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko priimta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsavimas baigtas 27 už 4 susilaikė priimta. Dabar perkime prie 9 darbo tvarkės punkto. Orosas Esteras Feragut pranešimas. iškart pradėkime balsavimą. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas laiko atmesta. Tryliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime dėl keturioliktojo pakeitimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 12 už 19 prieš. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, patikrinkime dėl 16 pakeitimo. Dabar balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 13 už, 18 prieš. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 18, e, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, priimta. 19 pakeitimas, kas už. Kas už. Patikrinkime dėl 19. Balsavimas baigtas 26 už 5 prieš. Dabar 20 pakeitimas kas už. Lambert, žiūriu į jūs, mm, Jėzus Selerį, nežinau, kas iš jūsų frakcijos svarbesnis. Atrodo, kad priimta. 21. Kas prieštarauja? Ne, 21. Balsuokime. Kas už? Priimta. Ketvirtas pakeitimas su mm, pakeitimu žodžiu. Kas už? Kas prieš? Priimta. 22. Pakeitimas dvi dalis. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? Priimta. Penktas pakeitimas kas už? Patikrinkime dėl penktojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 18 už 13 prieš. Šeštas pakeitimas kas už. Kas prieš? Man neaišku, vėl patikrinkime. Balsavimas baigtas priimta. 18 už 12 prieš 23 pakeitimas kas už. Kas prieš? Priimta 24 pakeitimas kas už, kas prieš. Priimta 25 pakeitimas kas už. Kas prieš, kas susilaiko. Priimta 26 pakeitimas kas už. Kas prieš? Patvirtinta. Dvidešimt septintas nėra suderinamas su mm, teisės aktų rengimo taisyklėmis. Balsuokime dėl septinto. Priimta. Pirmas. Kas už? Patikrinkime dėl pirmojo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. 17 už. Priimta. Aštuntas. Kas už, kas prieš. Priimta. Devintas. Kas už. Kas prieš. Patvirtinta. Dešimtas su pakeitimu žodžiu kas už. Patikrinkime dėl dešimtojo, kuris yra pakeistas žodžiu. Balsavimas baigtas. 17 už 13 prieš priimta 11 pakeitimas kas už. Kas prieš? Patikrinkime dėl 11 pakeitimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta 17 už 12 prieš. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš. Dėl neaišku, balsuokime elektroniniu būdu dėl dvyliktojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta 18 už 12 prieš ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Priimta 29 už, vienas susilaiko. Toliau Marytė Desančių Šmit nuomonė, 10 darbo atvarkės punktas. Ar visi pasiruošę balsuoti? Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 60. Kas už? Kas prieš? Priimta. Trečias. Kas už? Patikrinkime dėl trečiojo pakeitimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta 19 už. Ketvirtas pakeitimas kas už. Kas prieš. Priimta penktas kas už. Kas prieš. Patikrinkime dėl penktojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. 19 už. Priimta šeštas pakeitimas kas už. Dar kartelį patikrinkite. Labai nedaug keliančių į rankas. Šeštas pakeitimas. Balsavimas baigtas, priimta 16 už 14 prieš. Septintas pakeitimas, kas už. Prieš, priimta aštuntas pakeitimas, kas už. Priimta devintas pakeitimas, kas už, kas prieš. Priimta dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Priimta vienuoliktas pakeitimas, kas už. Patikrinkime dėl vienuoliktojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta 19 už. 12. Ne. 2, taip, 12 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Niekas atrodo nekelia rankas už. Patikrinkime 12 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 13 už, 18 prieš. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmesta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš. Atrodo, kad atmesta. Bet patikrinkime dėl 13 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta 17 prieš 14 už. 62 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 15 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 16 pakeitimas. Kas už? Patikrinkime dėl 16 pakeitimo. Balsuokime. Saimas baigtas. Priimta. 18 už. 17 pakeitimas. Dar kartelį patikrinkime greitai 17, dėl 17 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 17 už, 15 prieš. Priimta. 63 pakeitimas, kas už. Atmesta 18 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroninį būdų dėl 18 pakeitimo. Priimta. Patrinkime dar dėl 19 pakeitimo. Balsavimas baigtas, 17 už, 15 prieš, priimta 20 pakeitimas, patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas, 17 už, 15 prieš, priimta 21 pakeitimas, kas už. Labai panaši padėtis. Aš norėčiau patikrinti elektroniniu būdu. Dėl 21 pakeitimo balsuokime 17 už priimta. 22 taip pat balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Taip pat 17 už priimta. 64 kas už, kas prieš atmesta. 23 pakeitimas kas už. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl 23 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 18 už 15 prieš priimta. 27 pakeitimas. Kas už? Patinkrinkime elektroniniu būdu. priimta 20 už 13 prieš 66 pakeitimas kas už, kas prieš atmesta 28 pakeitimas kas už, patikrinkime elektroniniu būdu dėl 28 pakeitimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta 19 už 67 pakeitimas. Atmesta 29 kas už. Patikrinkime dėl 29 pakeitimo elektroniniu būdu. Samas baigtas 17 už 16 prieš priimta. 30 pakeitimas. Taip pat jį patikrinkime mm, elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas, priimta 20 už. 31 pakeitimas. Patikrinkime taip pat dėl 31 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta 17 už 16 prieš. 32 pakeitimas. Taip pat dėl 32 Ar jūs manimi tai pasitikite, kad mm, aš teisingai pamatysiu, kiek keliančių rankas galbūt? Mm, bet vis tiek balsuokime elektroniniu būdu dėl 32. Mm, Taip, 20 už. 33. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 33 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Taip pat priimta 68. Neatsiprašau, sako pirmininkė, 69. Kas už? Kas prieš? Atmesta 14. Kas už? Vėl balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta 15 prieš 14 už. Matote, nėra aišku. 70 pakeitimas atmesta. 71 kas už kas prieš atmesta. 72 Taip, atsiprašau, sako aplinkė 34 pakeitimas. Kas už? Patikrinkime dėl 34 elektroninių būdų. Penkiolika, penkiolika. Atmesta. 72. Kas už, kas prieš atmesta? 35. Kas už? Patikrinkime dėl 35 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta 17 už, 13 prieš, 36 pakeitimas. Kas už, kas prieš priimta, 37. Kas už. Patikrinkime dėl 37 pakeitimo elektroniniu būdu. Priimta 16 už, 14 prieš. 73 pakeitimas, kas už. Taip pat patikrinkime elektroniniu būdu dėl 73 pakeitimo. Priimta. 16 už, 14 prieš. Nebalsuosime dėl 40 ir 41. Kas už? Kas prieš? Priimta. 42 ir 74. Identiškai. Kas už? Priimta. 43. Kas už? Kas prieš? Priimta. 44 ir 75. Kas už? Priimta. 45. Kas už? Kas prieš? Priimta. 46 ir 76 kas už, kas prieš priimta, 47 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 48 kas už, kas prieš priimta, 49 kas už, kas prieš priimta, 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 50. Kaip? Atsiprašau, ką turėčiau daryti? Taip, aš mielai patikrinsiu, kurį norėtumėte patikrinti. 49 buvo, kas už, kas prieš priimta, 50, kas už, kas prieš priimta, 51, kas už, kas prieš patvirtinta, 52, kas už. Patikrinkime dėl 52 pakeitimo. Pasavimas baigtas. 18 už priimta. 53 kas už. Patikrinkime dėl 53 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 18 už 13 prieš priimta. 54 kas už. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl 54 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. 18 už 55 pakeitimas. Kas už? Patikrinkime elektroniniu būdu dėl 55 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 18 už priimta 56 pakeitimas. Vėl balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas, priimta. 57. Kas už? Kas prieš? Priimta. 58. Kas už? 58 priimtas, pirmas, kas už, kas prieš priimta, 59, kas už, kas prieš patvirtinta. Ir balsuokime dėl viso dokumento elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. vienbalsiai patvirtinta. Dabar kitas darbo atvarkės punktas. Joachim Seller nuomonė. Amendment 24. 24 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Visi prieš atmetam. 25. Kas už? kas prieš susilaikė atmesta 26, kas už, kas prieš susilaikė atmesta 27, kas už, kas prieš susilaikė atmesta pirmasis, kas už. Tikriname. Pirmas pakeitimas. Pradėm balsuot. Baigiam balsuot. Atmesta 14 už 18 prieš. Antras pakeitimas. Tikrinam tikriausiai bus ta pati balsų dauguma. Baigiam balsuot. Patvirtinta 16 už 15 prieš. Vienas asmo nebalsavo, nežinome iš kurios pusės. 28 už prieš susilaikė atmesta. Trečiasis už tikriname. Trečias pakeitimas. Patvirtintas 17 už 15 prieš, 29 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Trisdešimtasis kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Trisdešimt pirmasis už prieš susilaikę atmesta. Šeštasis už, prieš susilaikę patvirtinta, septintasis už, prieš susilaikę patvirtinta, trisdešimt antrasis už, prieš susilaikę patvirtinta, aštuntasis už, prieš susilaikę patvirtinta, trisdešimt trečiasis už, prieš susilaikę patvirtinta, devintasis už, prieš susilaikę patvirtinta, dešimtasis už, prieš susilaikę patvirtinta, trisdešimt ketvirtasis už. Tikriname 20, 34. Prašau balsuoti. Baigiam balsuot. Patvirtinta 17 už, 15 prieš. 35 už. Tikriname 35. Pakeitimą prašau balsuot. Baigiam balsuot. Irgi patvirtinta 17 už, 15 prieš. 36 už. Tikriname 36. Balsavimas baigiamas. 16 už, 15 prieš patvirtinta. 11 už, prieš susilaikė patvirtinta, 12 už, prieš susilaikė patvirtinta, 37, 13 už, prieš susilaikė patvirtinta, 38 už, tikriname 38. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. 19 už, 13 prieš. Patvirtinta 39 už, prieš susilaikę atmesta. 40 už, prieš susilaikę atmesta. 41 už, prieš susilaikę atmesta. 42 už, prieš susilaikę atmesta. 43 už, prieš susilaikę atmesta. 44 už, prieš susilaikę atmesta. 45 nepriimtinas. Man patinka čia ta formuluotė. 14 kas už, prieš susilaikė atmesta 15 už, prieš susilaikė atmesta 16 už, prieš susilaikė atmesta 17 už, prieš susilaikė atmesta 18 už, prieš susilaikė atmesta 19 už, prieš susilaikė atmesta 20 už, prieš susilaikė atmesta 21 už, prieš tikriname 21. Ačiū, Konstanca. Jau man nusibodo. Taip monotoniškai balsuoti. Patvirtinta. 22 už, prieš, ta pati situacija tikriname, 22. Baigta, baigiam balsuos, 17 už, 15 prieš patvirtinta, 23 atmetamas pakeitimas. Dabar elektroniškai balsuojame už galutinį teksto variantą, prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. 29 už, 3 susilaikė. Patvirtintas sveikiname Vlasą, 12 klausimą darbo tvarkėje. Tai yra nuomonė dėl regionių kokybės ženklų. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, ketvirtas pakeitimas. Tikriname ketvirtai pakeitimą. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. 12 už 20 prieš. Antras kompromisas, kas už. Prieš susilaikę patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Dvyliktasis, kas už. Tikriname dvyliktasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. 17 už, 14 prieš patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Šešioliktas, kas už, tikriname. Baigiame balsuoti. 17 už, 15 prieš patvirtinta. 19 už, 19 mm, už, prie, tikriname. 19 pakeitimą. Baigiame balsuoti. Atmesta. 13 už, 18 prieš, 20 už. Tikriname. 20 pakeitimą, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 13 už, 19 prieš. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 26 pakeitimas, kas už. Tikriname. 26. Balsavimas baigiamas. Atmesta 13 už 18 prieš 27, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 28, kas už. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 29 pakeitimas kas už, kas už, kas prieš. Tikriname 29 pakeitimą. Baigiame balsavimą. Atmesta. 14 už, 18 prieš. 31 kas už. Irgi tikriname 31 pakeitimą. Balsavimas pradedamas, baigiam balsuot. Patvirtinta 17 už 14 prieš. Dabar elektroninis galutinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. 30 už. Sveikiname pranešėją, nuomonės referentą. Dabar 13 darbo punktas. We have one hour. We have one opinion and, and two reports. So we might perhaps um, uh, postpone the, the, the, the point. Uh, the dear colleagues, we have one hour. Kolegos, turime maždaug vieną valandą ir uh, turime uh, vieną nuomonę ir du pranešimus. We, we most we might, likely we... Tikėtina, kad mes nespėsime aptarti paskutinio punkto. Um, Elizabet, e, atsiprašau, um, galbūt nespėsime, galime atidėti iki kito posėdžio arba galime pasižadėti, kad nedaugiau nei 20 minučių skirsime kiekvienam punktui aptarti. Turime vieną valandą ir turime aptarti tris punktus. Jeigu įprasta tvarka dirbsime, tikrai nespėsime to paskutinio jūsų punkto aptarti. Jeigu sutarsime, kad nedaugiau nei 20 minučių skirsime kiekvienai ataskaitai, kiekvienam pranešimui, jeigu ne, tuomet galėsime lapkričio mėnesį apsvarstyti jūsų pranešimą. E, gal politiniai koordinatoriai man padėtų apsispręsti. Jeigu neprieštarautumėte, galėtume atidėti. Taip, pusę minutės. Na, jums leidus, manau, galime ir atidėti, nes su pranešiu dėl darbinio dokumento jau pasikeitėme nuomonėmis. Visą tai dar nepaskelbta viešai. Taigi, manau, jeigu visiems būtų paprašiau, tikrai galėtume atidėti mano dokumento svarstymą. Darbinis dokumentas parengtas, jį persiunčiau tiems, kas e, juos suinteresuotas, taigi galime atvykti diskusijas ir e, siūlyčiau suinteresuotiems komiteto nariams, e, kurie turi pastabų, gali siūsti man tą, jie gali siūsti man tas pastabas raštu, galime pasikeisti nuomonėmis apie jas. Gerai, taip, tai turėjo būti pirmas pasikeitimas nuomonėmis. Ir kaip e, sako Elizabet, galite su jie ir asmeniškai susisiekti, e, teikti savo pastabas, žinoma, e, ateityje bus lengviau pravesti tokias diskusijas. Taigi, atsiprašau, dabar Karin Kadenbach nuomonė, kaip ES gali prisidėti sudarant darbo vietų kūrimui įmonėse, bendrovės ir naujai įsteigtose įmonėse palankę sąlygas. Visų prašysiu kalbėti kuo trumpiau. Pone Kadenbach. Ein herzliches Dankeschön. Ich werde versuchen, mich. Ačiū labai. Pasistengsiu trumpai pristatyti nuomonę. Čia, manau, svarbiausias dalykas yra e, pabrėžti tai, kad sanglaudos politika yra labai svarbi priemonė darbo vietoms kurti. Ir aš manau, kad e, turėtume tai minėti kiekviename pranešime, kiekvienoje ataskaitoje, kiekvienoje nuomonėje. Svarbu e, vadovauti sanglaudos politiką, norint e, kurti darbo vietas, taip pat darbo vietas jaunimui. Nu, tokių galimybių yra ir manau, kad turime tai pabrėžti nuomonėje. Tai padės mums e, užtikrinti ir konkurencingumą, kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, padidinti jų konkurencingumą. Daugiausia įmonių yra būtent mažos ir vidutinės įmonės ir jeigu uh, galėsime užtikrinti, kad kiekviena iš jų galėtų priimti į darbą bent dar po vieną asmenį, tai tikrai didžiai dalimi spręstume nedarbo problemą. Be abejo, reikia geresnių priemonių, reikia investicijų, reikia, kad tos investicijos būtų skirtos tikslingai e, kovai su nedarbu, turime kurti palankę aplinką įmonėms, naujai kuriamoms įmonėms, kad būtų kuriamos darbo vietos ir e, suinteresuotosios šalis nuolat pabrėžia, kad e, galima finansuoti tik tai tas įmonės, kuriomis galima pasitikėti. Ir žinoma, toks pasitikėjimas, e, optimistiškas įmonės vertinimas padeda ir jai vystytis, aukti. Norime padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms ir bent jau leisti joms uh, išnaudoti naujas galimybės e, sėkmingai vystytis. Kalbant apie šią politikos sritį, manau, būtų svarbu užtikrinti subalansuotumą, paisyti sveikatos standartų. Tai yra taip pat labai svarbu, kalbant apie mūsų įmonių ateities vystimasi. Reikia taip pat skatinti ir verslumą, reikia kurti tinkamą aplinką, tinkamas sąlygas šiems žmonėms. Ir manau, būtų svarbu paminėti, kad reikia saugių ir gerai apmokamų darbo vietų. Europa neturės ateities, jeigu verslininkai eksploatuos kitus ir patys bus eksploatuojami, tai tikrai nėra ta ateities Europa, kurią įsivaizduotume. Laiko neturime daug Šiame dokumente yra pristatoma nemažai gerų pavyzdžių, gerosios praktikos pavyzdžių ir aš asmeniškai manau, kad nereikėtų iš naujo išradinėti dviračio. Turėtume pasižiūrėti, kokiu modeliu yra, e, kurie modeliai yra naudingi, sėkmingi, kalbant apie valstybės narės ir regionus, turėtume į juos kreiptis, kad jie taip pat teiktų savo geriausius pavyzdžius, gerosios praktikos pavyzdžius, kad galėtume visi kartu vieni iš kitus pasimokyti. Taip pat, e, kai kalbame apie įmonės, ypač mažas ir vidutinės įmonės, e, svarbu kalbėti ir apie galimybę pasinaudoti finansavimu, finansavimo priemonėmis. Kai žmonės teigia įmonę, e, vėliau nori ją plėtoti, turi būti galimybių, kuriomis būtų paprasta pasinaudoti be jokių biurokratinių problemų. Visose savo diskusijose, kai kalbame šią temą, aptariame tai, kad reikia mažinti biurokratinę naštą vieną vertus, bet kitą vertus taip pat reikia užtikrinti, kad e, lėšos būtų panaudojamos skaidriai ir sažiningai, nes tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Ačiū, e, Lambert Fanisteroj. Na, nežinojau, kad e, esu šeš, šešėlinis pranešėjas, galiu atlikti jo funkciją šiuo atveju. Bendrojo paužiūrio santykis su struktūriniais fondais gali būti taip pat susijęs ir su internetinėmis galimybėmis, kuriomis galima daugeliu atveju pasinaudoti, kai esate kokioje nors kaimo vietovėje, necentrinėje vietovėje, kai e, yra plačiai juostis interneto ryšys. Ir kalbėta jau anksčiau, e, dalyvaujant poniai Krius, apie palidovinę komunikaciją, palidovinį susisiekimą. Tai yra svarbu taip pat. Taip pat, manau, būtų naudinga kurti naujas priemonės kitam laikotarpiui, kad jas būtų galima pasitelkti, naudojantis struktūrinių fondų uh, lėšomis. Tai galėtų būti tam tikri voucheriai įmonėms, kad jos galėtų diegti internetinės inovacijas. Tai būtų galimybė kartu joms teikti paskolas, tam tikras garantijas, finansinių inovacijų priemonės. Dėl visų kitų dalykų visiškai pritariu jūsų požiūriui. 95 procentai arba netgi daugiau visų mūsų įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės. Kalbant apie naujų darbo vietų kūrimą, visų pirma reikia kalbėti apie tokias mažas įmonės, o nedidelės. didelės. Taigi tikrai kalbama apie tai, kad e, būtų kūriamos e, tinkamos sąlygos specializacijai. Ką tik kalbėjome apie pažangę specializaciją. Ir e, naujos, naujai kūriamos įmonės dažnai yra susijusios su žinių institutais ir panašiais centrais. Ir galbūt verta būtų užtikrinti uh, ryšius tarp naujai besikūrenčių bendrovių ir užtikrinti jų specializaciją. Ačiū, Nikos. Ačiū, pirminkė. Tikra tiesa, kad krizė veikia mažas įmonės, mikro įmonės daug daugiau jos e, susiduria su sunkumais prisitaikant prie krizės padarinių, palyginti su didesnėmis bendrovėmis, kurių geriau išvystytos struktūros. Be to, e, kadangi kenčia mažos ir vidutinės įmonės, tai daro savo neigiamą poveikį ir socialiniam modeliui, o mes nenorėtume, kad jam būtų kenkiama. Kalbama apie įvairius aspektus e, susijusius su poveikiu mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriami nauji įmonių organizavimo modeliai, e, tai yra tinklų kūrimas, bentratarbiavimas, išlaidų mažinimas, bendradarbiaujant ir panašiai turėtume pagalvoti apie pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes joms dažnai sunku gauti paskolas iš bankų. Čia yra daug įvairių klausimų, mokymo klausimai ir kiti. E, viso to reikia įmonėms, kad jos būtų gyvybingos. Ir tam e, reikia tokių priemonių kaip mikrofinansavimas. E, tokios priemonės yra dėgiamos ne visose valstybėse narėse. Tai galėtų būti mikropaskolos, kai viena įmonė skolina pinigus kitai įmoniai. Ir reikia kitų priemonių, kurios būtų naudingos naujai besikūrenčioms įmonėms. Kartais e, tokioms įmonėms reikia tik labai nedidelio kapitalo, kad jos galėtų pradėti savo veiklą. O tai kartais e, sunku užsitikrinti dabartinėje bankinkisi sistemoje. Čia būtent ir svarbiausia kalbėti apie mikrofinansavimą, Taip pat e, labai svarbi socialinių įmonių savoka. Jos ne tik kažką gamina, bet e, imasi ir socialinės atsakomybės arba aplinkos sauginės atsakomybės. Svarbu, kad e, šios įmonės galėtų dalyvauti programuose, bendrijos, kad bendryje paskirstytų savo lėšas tokioms įmonėms. ankstesnių programavimo laikotarpių taip pat apie tai kalbėjome, kad NVO e, turėtų e, prieigą prie įvairių e, finansavimo priemonių ir turėtume elgtis atsargiai, kad nesukurtume pernelik kliūčių mažoms ir vidutinėms įmonėms pasinaudoti turimomis lėšomis. Ir valstybės narės turėtų skirti daugiau dėmesio uh, šiems klausimams, užtikrinti, kad bendrijos finansavimo lėšos būtų naudojamos kuo veiksmingiau, kad būtų kuriamas darbo vietos Europoje. Ačiū. Ačiū. Nežinau, ar dar kas nors norėtų e, kalbėti šiuo klausimu. Jeigu ne, gal komisija norėtų pakomentuoti. Prašau. Prašau prisistatyti. Dėkuoju, aš esu Radigo Pedusi iš Didžiai Enterprise. Žinoma, regioninio politika ir bus svarbus Europos 2020 elementas ir regioninė politika bus tikrai vienas iš pagrindinių įrankių, politikos gyvendinimo įrankių. Ir norėjau pabrėžti, kad tikrai reikia daugiau dėmesio skirti naujai besikūrenčiams įmonėms Nes labai dažnai matome tai, kad jos daro didelį įtaką ypač kai kuriuose regionuose. Ir dar mano mažytės pranešimas, kad kitais metais e, kartu su kolegomis iš Rėčio generalinio direktorato dirbsime būtent tam, kad padėtis pagerėtų. Dėkoju, sako pirmininkė, tik norėjau priminti, kad pakeitimus galite pateikti iki e, kito penktadienio 18 dienos. Ar dar norėtumėte ką nors pridurti? Ne? Dėkoju. Aš tik norėjau visiems padėkoti. Išklausiau visų pastabų, nuomonių. Ir dar norėjau pasakyti, kad jei norite pateikti pakeitimų, tai prašom. Atsiprašau, dar tik norėjau du svarbiausius dalykus paminėti ir manau, kad visi sutarėme, kad ekonominės krizės vaidmuo čia buvo svarbus ir kad norint išspręsti užimtumo programą reikia kurti naujas darbo vietas. bet yra du dalykai, kurie ne visiškai veikia. Vienas dalykas nėra pakankamai prieinamų schemų ir kitas dalykas žmonės apie jas nežino. Taigi mums tikrai reikia pasistengti perduoti tą žinutę iš ES institucijų. Perduoti mm, vyriausybės agentūrams, parlamento vardu, komisijos vardu. Ir kitas dalykas jeigu finansai bus paskirti, jie turėtų būti labiau prieinami. Taip pat reikėtų paskatinti žmonės mm, žlugti. Tai yra, aš noriu pasakyti, kad žlugimas turi būti vertinamas kaip galimybė pradėti iš naujo, iš pradžių. Mm, Pavyzdžiui, Amerikoje sakoma, kad norint pasiekti sėkmės, reikia kelis kartus sužlugti. Ir dar vienas dalykas, tai yra plačiai juoščio interneto prieinamumas visose valstybėse narėse. Jeigu mes kalbame apie priekybą internetu, reikia didinti interneto greitį ir kreipti daug dėmesio būtent šiai sričiai. Dėkoju Šonai, ačiū. Jau paminėjau, kad galite pateikti pakeitimus iki spalio 18 dienos ir tikrai jūsų pasiūlymai atrodo verti pakeitimų. O dabar pereikime prie kito darbo atkratikis punkto 14. Ir iškart suteikiu du žodį pranešėjų Derekui Voghan. Dėkoju. Turbūt kolegos žinote, kad praeito posėdžio metu mes kalbėjome apie darbinį dokumentą mano parengtą ir tik noriu priminti, kad mes rengiame nuomonę savo iniciatyvą. Europos parlamentas yra glaudžiai e, susijęs su daugiametė finansinė programa ir taip pat jis glaudžiai mes susijęs su sanglaudos politikos reglamentu. Taigi mes turėtumėme pasvarstyti, kaip reikėtų tuos reglamentus naudoti valstybės narėse ir ypač regionuose. Taigi reikėtų tinkamai pasiruošti tiems partnerystės susitarimams ir veiksmų programams, kurias valstybės narės turės pateikti. Mm, apsikeitėme nuomonėmis, taip pat sulaukiau nemažai pasiūlymų iš kolegų ir dabar viską, į viskas išvelgęs pateikiu pranešimo projektą. Sanglaudos politika yra tikrai geras įrankis ekonomikai skatinti. Ir mes e, planuojame tam tikrų pakeitimų, kai bus administruojami ES fondai. Mes planuojame apjungti visus fondus, stiprinti partnerystės susitarimus, taip pat numatomo naujų sąlygų. Ir prašymo projekte aš pasistengiau pateikti tokių bendrų išvadų. Stengiausi apibendrinti ir prieiti prie išvadų, kurių prie jų bendradau kalbėdamasi su valstybėmis narėmis. Matome, kad valstybės narės yra labai skirtingose pasirinkimo fazėse norėčiau galbūt išskirti, kad naujosios valstybės narės yra toliau pažengę mažesnės, labiau centralizuotos valstybės taip pat yra daug toliau pažengusios. Ir yra tam tikrų priežasčių dėl egzistuojančių skirtumų, tai yra biudžeto sumažinimų skirtumai, taip pat per vėlus pasirengimas ir tam tikros programos, kurias mm, vietos ir regioninės institucijos planuoja įgyvendinti. Skiriasi padėtis valstybėse narėse, vieni regionai yra labiau suinteresuoti nei kiti. Taip pat kai kurios valstybės narės traukia universitetus, nevyriausybinės organizacijas į visą procesą. Ir galima pasakyti, jei įtrauksite į diskusijas visas suinteresuotasias šalis, natūralu, kad partnerystės susitarimus ir veiksmų programas parengti užtruks ilgiau. Bet žinoma, e, Europa yra tam, kad visos suinteresuotasios šalis galėtų dalyvauti. Ir tik tuomet galime sakyti, kad struktūriniai fondai iš ties bus naudojami veiksmingai ir paskatins um, augimą. Taigi turėtumėme pasimokyti iš klaidų padarytų 7-13 metų laikotarpiu. Reikėtų galbūt e, numatyti mažiau prioritetų. E, reikėtų pasižiūrėti į Europos investicinio banko finansavimą ir sritis, kurios skiriamos lėšos. Taip pat pasistengti nuo pat programavimo laikotarpio pradžios pradėti finansuoti programas, kad jas būtų galima pradėti kuo anksčiau ir kuo greičiau. Dar vienas dalykas. Kai kurios valstybės narės, kaip jau minėjau, yra daug toliau pažengusios, kitos atsilieka. Taigi komisija turėtų pasistengti užtikrinti, kad partnerystės susitarimai ir veiksmų programos, um, kad jų parengimas um, būtų E, padarytas laiku ir komisija turėtų padėti toms valstybėms, kuriuoms yra sunkiau tą padaryti laiku. Taigi, dėl veiksmų programų jau kai kurios yra pateiktos birželio Liepos mėnesį, kai kurių šalių veiksmų programų ir partnerystės sutarimų komisija dar laukia, neįvardinsiu konkrečiai, kokios šalis dar nėra pateikę informacijos. Tik noriu pasakyti, kad jau dabar galime prieiti prie tam tikrų išvadų ir tikrai pasimokyti iš klaidų naujų programavimo laikotarpių. Per. Ačiū, De Derekai Lambert, EPP vardu. Ačiū. Mes ir praeitą kartą apie tai kalbėjomės. Ir matau, kad kai kurios, į kai kurios mūsų pastabas buvo atsižvelgta. Taigi, subalansuotas dabar yra šis pranešimas. Aš norėčiau paprašyti daugiau informacijos iš Europos komisijos atstovų. Ar turime dar jų atstovų? Taip. Nes man svarbu sužinoti, koks jiems susidaro įspūdis apie tai, kaip yra rengiamasi partnerystės susitarimams. Ir taip pat kalbant apie naujus novatoriškus finansavimo metodus, ar, ar juos atsižvelgiama uh, tokia informacija mums padėtų rengiant pranešimą. Taip pat, jei įmanoma, na, pavyzdžiui, Niderlandams per pastarą laikotarpį nuo 2007 metų. 2007 buvo tokie prarasti metai, nes tik vienas projektas buvo patvirtintas gruodžio mėnesį. Ir dabar iš Hagos girdėjau, kad daugiau lūkesčių yra iš metų vidurio Taigi čia yra tokių pozityvių ženklų, nes jie turėjo laiko pasirenkti geriau, laikantis atitinkamų reglamentų. Ir taip pat atsižvelgiant į tai, kad taryba pažadėjo laikytis Elksenos kodekso, rengiant pranešimus, e, projektus. Taigi toks sprendimas mūsų manim yra teisingas ir tikimės, kad vėliausiai lakručio mėnesį pasirodys tie projektai. Na, galbūt tie atotrukiai nėra tokie dideli ir gal aš per optimistiš, optimistiškai vertinu situaciją, tai norėčiau išklausyti komisijos nuomonės. Na ir sveikinu parengu šį pranešimą. Žalių vardu Nikos Chriso, Chrisogolis. nesusitikinusi, ar pranešimo pavadinimas yra teisingas. Kalbame apie, ar būtent apie tai kalbama yra pranešime. Galbūt tai atrodo neigiama, tačiau valstybės narė, narėse yra tam tikrų specifinių sąlygų. Ir kažin, ar iš vis tas pranešimas bus naudingas ir galėsime juo pasinaudoti ir numatyti kokiu tai pokyčiu turime pasižiūrėti, kas, kas įvyks, tačiau abejoju, ar viskas vyks taip, kaip čia yra parašyta. Yra keletas neraminančių dalykų. Jeigu kalbame apie valstybių narių norą daryti vieną ar kitą, tai turėtumėme draugiškai pridurti, kad e, jos turi įvairių problemų. Pirmiausia, turi aptarti biudžetą ir tada laikytis atitinkamų sąlygų tam, kad mes primtumėme atitinkamą sprendimą. Ir jeigu uh, kalbame apie valstybių narių norą ir pasirengimą, tai čia jau šiek tiek yra ironiška ir manau, kad galėtumėme išvengti tokių atsiskaitimų ir ataskaitų. Ir apie biudžetą buvo pasakyta keletas dalykų, lyg tai jo nepakaks skirtumams išlyginti ir kovoti su skurdu Aišku, yra daug dalykų, ką turi padaryti ir valstybės narės ir tik tai viskas priklauso nuo jų noro tai daryti. Na, žinoma, supaprastinimas yra svarbu. Aš norėčiau, kad ir mano gyvenime daug kas būtų paprasčiau, tas pats pasakyti nėra apie valstybės narės. Bet jeigu pažvelgtumėme tai, kas čia yra dabar tekste, ir ar tai realiai atitinka tam, ką, ką mes turėtumėme pasakyti ir apie ką turėtumėme kalbėti, aš nesu įsitikinusi. Strategija 2020 daug šioje pačioje salėje komitete buvo kritikuojama ši strategija, dabar tai pradingo. Ryšys su sanglaudos politika irgi viena, vienareikšmiškai viskas yra pavaizduota. Na ir jeigu mes galiausia kalbame apie skirtingas parengties skirtingus etapus. Tai turime irgi paminėti. Ir turime pasakyti, kodėl, dėl kokių priežasčių valstybės narės yra pasirengusios taip skirtingai. Ir kokio mes norime laikytis požiūrio, atsižvelgiant ir tai, kiek mes čia turime judėjimo laisvės. Parlamente viskas priklauso nuo atitinkamų įgūdžių ir patirties administracijose ir taip pat priklauso nuo, viskas priklauso nuo strategijos. Jeigu pažvelgtumėme į Portugalijos ir Graikijos strategiją, kuri buvo patvirtinta praeitais metais, nebūtinai buvo vien tik tai naudinga. Taigi tokie būtų mano pastebėjimai. Ir dar vienas klausimas, kalbant apie veiklos programas nekalbama apie tai, kad jų reikia vienos, dviejų ar septyniolikos. Netai yra lemiamas dalykas. Pirmiausia, turime apsispręsti, ar jos yra suderinamos, ar jų kokybė yra pakankama. Taigi visose tose diskusijose dėl veiklos programų teoriškai aš galiu jas sekti, bet e, jeigu tai yra centralizuota valstybė, bet tokiu atveju, tokiu atveju kai šalis yra federalinės struktūros valstybė kaip Vokietija, tuomet aš negaliu sekti tų procesų ir mes turime atmesti tokį siūlymą. Taigi aš labai entuziastingai esu nusiteikusi e, šiuo klausimu, tačiau nesu įsitikinusi, ar mums pavyks ko nors naudingo pasiekti, nors esu linkusi mielai atsisakyti savo nuomonės, jeigu kažkas mane įtikintų, kad ji nėra teisinga. Ačiū Olčiai Vlasak. Ačiū pirmininkė. Aš irgi manau, kad tai yra labai svarbus pranešimas kuriame pateikiama nemažai naudingos informacijos apie tai, kas galėtų nutikti ateityje. Ir būtų labai naudinga, jeigu komisija galėtų pateikti mums daugiau duomenų apie dėrybas dėl kitų partnerystės susitarimų. Ir kaip, kaip yra naudojamos tos priemonės ir ar, ar tas partnerystės požiūris buvo taikomas ir kokie veikėjai buvo įtraukti savivaldybės, regionai ar, ar kiti. Ir kiek mes taikėme tą integruotą į požiūrį. Aš manau, kad naudinga tai būtų žinoti dėrybose ateityje. Ačiū, Nikos Chrysogelos. Tiesa, kad mums reikia tam tikrų elementų iš komisijos, kad geriau suvoktumėme, kiek regionai yra pasirengę, kiek yra valstybės pasirengusios, kol kas tos informacijos e, visapusiškos neturime. Tačiau norėčiau dar pabrėžti kelis dalykus e, iš pranešimo. Čia komitete ir bendrai, aš manau, kad laikomės pozicijos, jog regionai turi priderinti savo regionės plėtros programas prie valstybinių programų. Ir čia kyla problemų, kadangi tokie procesai užima laiko ir reikia skirti laiko konsultacijoms ir panašiai, bet tai yra vienintelis geriausias būdas regioniams programoms, plėtros programoms parengti regioniams plėtros planams parengti tam, kad regionai visapusiškai tame dalyvautų. Tai nėra koks tai kokia tai kliūtis, tai yra geriausias būdas regionės, regioniai plėtrai užtikrinti. Nors kalbam apie tai, kad konsultacijų reikia vengti. Kiek suprantu pranešime, teigiama, kad geriau būtų, jeigu valstybėse narėse būtų taikoma labiau centralizuota programų sistema o ne gausybė regionių planų, nes tokiu būdu atsiranda tokia situacija, kurią sunku suvaldyti. Bet kadangi tikslas yra įtraukti regionus į plėtros planus, pasinaudoti jų ypatumais ir specifiką, įsiklausyti jūs, jų prioritetus, tai yra kur kas geriau nei central, renkti centralizuotą nacionalinį planą į kurį po to vėliau jau įtraukiami regionai. Bent jau tokia yra mano nuomonė. Ir aš manau, kad komisija turėtų į tai atsižvelgti per kitą programavimo laikotarpį. Vyksta dialogas tose valstybėse, kur nėra konfederalinės struktūros. Tuomet regioninės ministerijos gali kalbėti su ministerijomis nacionaliniu lygmeniu svarbu, kad ne, kiekvien, ne tai, kad kiekviena ministerija turėtų savo planą, bet svarbu, kad tie planai, įvairių ministerijų planai tarpusėje dėrėtų, tada lengviau tą darbą koordinuoti, bet dėja čia didelės pažangos nematome, negi tose šalyse, kur egzistuoja konfederalinė struktūra. Ir teoriškai būtų geriau būtent tokiu programavimo metodu pasinaudoti, bet panašu, kad nedaug kur tai vyksta, bent jau kiek aš žinau. Labai retai vyriausybės tos klausimus aptarė su regioninė valdžia, jau nekalbant apie suinteresuotus asmenis, piliečius, regiono žmonės. Ir taip pat pramonės įmonės nelabai dažnai traukiamos į tas diskusijas. Tačiau aš manau, kad tai turi būti atspindėta regioninėse programuose ir jų kūrimo sistemose. Ačiū. Ar komisija norėtų sureaguoti? kai kurios klausimus. Prašau. Yes, hello, good... Ačiū, laba diena. Esu iš regionų plėtros generalinio direktorato, esu patarėja ir um, labai aktyviai dalyvaujame dėrybose. Taigi, kiek galėsiu atsakysiu iškeltus klausimus. Visų pirma, dėl šio pranešimo manau, kad jame keliami visi aktualiausi klausimai. Pritarėme, kad programos pradžia tinkamų laikų yra labai svarbus aspektas. Svarbu, kad būtų tinkamos sąlygos, beprasidedant programavimo laikotarpiui, kad būtų tinkamai gyvendinta busima daugiametį finansinė programa, kad vyktų tinkamas bendradarbiavimas tarp regionų, įvairių veiklos programų ir taip toliau. Taip pat e, labai džiaugiamės tuo, kad e, vertinant e, šiuo metu pasiektą pažangą, palyginti su ankstesniais metais, matome, kad daugelis valstybių narių aktyviau dalyvauja dialogę ir suteikta galimybė anksčiau pradėti diskusijas dėl būsimų planų. Taip pat Pranešime kalbama ir apie programavimo kokybę, gal ne tiek aiškiai, bet vis tiek apie programavimo kokybę, apie prioritetų suskirstimą, apie realistiškus tikslus, tie klausimai vis dar kelio sunkumų valstybėms narėms ir regionams. Kaip žinome, kai kurie iš jų e, išlieka ir iš ankstesnio programavimo laiko tarpio. Dabar stengiamės ne tik užtikrinti programų savalaikiškumą ir e, veikimo pradžią, norime užtikrinti ir, tų, programų, ir, ir tų programų turinio kokybę, kad jos prasidėtų ne tik laiku, bet ir kad jos būtų tinkamai parengtos, e, kokybiškos kad e, būtų kokybiškos programos įgyventinamos per ateinantį dešimtmetį. Taip pat e, yra e, įvairios eksantės sąlygos nustatomos naujose reglamentuose ir tai yra naujas elementas, kurio ne visos valstybės narės dar įvertino iki galo, reikės dar e, apsvarstyti, kokia yra dabartinė padėtis, kalbant apie eksantės sąlygas, nes tai yra viso proceso kertinis akmuo kodėl e, kai kurios šalis ir regionai e, pasistumėjo prieki daugiau nei kitos šalis ir kiti regionai. Na, galime visi įtarti tas priežastis, e, su jomis susidurėme kasdienėme savo darbe. Be to, dauguma valstybių narių programų šalių joms reikia daugiau pagalbos ir mes iš tiesų labai glaudžiai dirbame su tomis valstybėmis, organizuojame labai labai daug įvairių seminarų, techninių susitikimų, e, yra skiriami ekspertai, padedantis renkti strategijas ir panašiai. Norėčiau pabrėžti, kad galiausiai Reikia, kad valstybės narės prisimtų atsakomybę už programas ir regionai taip pat, kad tos programos būtų sėkmingos. Yra tam tikra riba, iki kurios komisija gali padėti, bet galiausiai vis dėlto e, rengimą e, turi užtikrinti pačios valstybės narės ir regionai. Pirmasis įspūdis, kuris mums susidaro žiūrint į partnerystės susitarimų projektus, veiklos programų projektus, esame susipažinę tik e, kol kas dar su keliomis veiklos programomis, bet e, jau matome, kad e, reikėtų dar nemažai dėmesio skirti specialiesiems tikslams nustatyti, nes tie specialiai konkretus tikslai nėra pakankamai konkretus. Taip pat norėtume, kad realistiški tikslai nebūtų pernelik plataus užmojo. Uh, E, kita vertus, e, kad jie nebūtų ir per mažai ambicingi, taip pat yra kuriama atitinkama struktūra ir tai, žinoma, siejama su teminiais e, tikslais, teminiais uždaviniais, mes apie tai dar diskutuosime su valstybėmis narėmis. Kalbant apie konkretesnius veiksmus vietose, reikia čia dar nemažai ką nuveikti kai kalbant apie partnerystės susitarimus, kai būsime labiau susipažinę su veiklos programomis, galėsime geriau įvertinti ir juos. Partnerystė. Partnerystė, žinoma, yra labai svarbi, mes jai teikiame didelį prioritetą mūsų darbo tvarkėje ir kai kuriuose valstybėse narėse partnerysčių tradicijos nėra tokios gilios kaip kitose valstybėse narėse. Kokybiškos partnerystės sakyčiau, e, tikrai e, turės didelį poveikį tam, e, kiek kokybiškai bus išleidžiamos lėšos įgyvendinant programas partnerių, kas jie bebūtų, partneriai, kas jie bebūtų, savivaldybės, verslininkai ir kiti, turi prisimti atsakomybę, turi įnešti savo indėlį, o mes savo ruoštų stebime visą procesą dėrėdamiesi su valstybėmis narėmis. Taip pat kaip užtikrinti, kad neprarastume 2014 metų. E, žinoma, žinau, kad e, tas klausimas yra aktualus labai kalbant apie e, DFP Mes pasiūlėme e, renkti neformalų e, dialogą ir e, tikimasi, kad šią savaitę jau bus parengta 14 susitarimų projektų, kitą savaitę taip pat tęsis šis procesas ir kai bus patvirtinti reglamentai, gal viską pavyks anksčiau pradėti 2014 metais. Mes savo ruoštų darome viską, ką galime, tačiau reikia nemažai nuveikti ir valstybių narių lygmenių. Ačiū. Ačiū. Nežinau, kas nors norėtų dar ką nors pakomentuoti. Ačiū. Aš norėčiau pateikti vieną klausimą dėl sanglaudos politikos įgyvendinimo, ypač kalbant apie stambius infrastruktūrinius projektus. Nežinau, Aš suprantu, kad veiklos programos partnerysčių sustarimai vis dar rengiami, kaip jūs paaiškinote, bet kai kurie prioritetai yra visiškai aiškus, pavyzdžiui, prioritetai e, vandens, e, oro, transporto sektoriuose ir kitose su infrastruktūra susijusiuose sektoriuose. Šalis rengia paraiškas dėl stambių projektų, kai kurios e, turbūt jau teikia jums tas paraiškas. Ar komisija gali įvertinti e, tas paraiškas taip, kad valstybės narės galėtų kuo greičiau gyvendinti projektus. Tai yra nuo 2014 sausio pirmosios. Na, dideli projektai, stambus projektai, žinoma, yra labai svarbus naujojo programavimo laikotarpio elementas. Turime turėti omenyje, kad stambus projektai, nepasint to, kad jie yra stambus, kad reikia didelių investicijų, jie negali egzistuoti vakume savaime. Jie turi būti pagristi partnerystės susitarimu, veiklos programa, jūs minėjote aplinkos saugą, kelių sektorių. E, jiems taip pat turi būti parengti nacionaliniai planai, turi galioti eksantė sąlygos, taigi pati struktūra turi e, jau būti parengta ir tik po to komisija galės įvertinti programą ir patį stambų projektą e, atitinka strateginę struktūrą. Jeigu ta struktūra jau yra sukurta, žinoma, galėsime kuo greičiau užtikrinti, kad tie projektai būtų pradėti vykdyti. Without uh, referring to the... Viktoras Baštinara. Be veiksmų programų aš dar norėjau paklausti, ar komisija bus pasirengusi įvertinti pagrindinius dalykus, tokius kaip valstybių narių pasiruošimą įgyvendinti tą integruotą požiūrį. Kai kalbam apie išmanės investicijas, kai kalbame apie tai, kad būtina mm, skirtingai vykdyti naująjį programavimo laikotarpį, norėjau paklausti, ar komisija yra pasiry, pasirengusi prisitaikyti prie to naujojo reglamento, prie to daugialypio požiūrio. Ar valstybės narės yra taip pat pasiruošusios įgyveninti visą tai? Kitas dalykas. Ar valstybės narės turi, narės turi būtinus pajėgumus? Nes valstybės narės viduje turi išsiaiškinti visas tinkamumo finansavimui taisyklės ir ar mes žinome, kad valstybės narės yra pasirengusios tą padaryti. Taigi norėjau paklausti, ar šiandien jūs galėtumėte įvertinti administracinius ir institucinius valstybių narių pajėgumus, nes kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Rumunijoje ir Bulgarijoje, labai sunku įsivaizduoti, kad tie naujieji išmanus elementai bus įgyvendinti praktikoje. Kitas dalykas – Europos tinklų infrastruktūros priemonė. Komisija sako, kad nori įgyvendinti naujai požiūrį. Bet atsižvelgiant į turimą laiką įgyvendinti tas naujas taisyklės bent jau kai kurioms valstybėms narėms bus labai sunku. Taigi aš noriu paklausti, ar jūs dabar žinote, kurie, kokia yra dabartinė padėtis valstybių narių, tai yra kaip jos yra pasirengusios įgyvendinti tas naujas Europos infrastruktūros e, priemonės naujus reikalavimus. Ir Reikia atsižvelgti į tai, kad jeigu valstybės narės nėra tinkamai pasiruošusios, tuomet mes kalbame apie didelius nuostolius. Ir kitas dalykas, ar komisija yra pasirengusi padėti valstybėms narėms tinkamai įgyvendinti Europos infrastruktūros tinklų priemonės reikalavimus. Nežinau, sako pirmininkė, ar komisija norėtų papildomai atsakyti. Dėkoju, pasistengsiu. Dėl e, skirtingų fondų. Iš ties valstybės narės labai domisi. Ir dabar matome, kad 17 valstybių narių yra, planuoja turėti tas daugialypės programas. Kai kurios valstybės narės jau 2000-2006 metais kombinavo e, lėšas iš skirtingų fondų įgyvendinamas programas. Taigi jos jau žino, kaip reikia viską koordinuoti. Taip pat tai yra tik vienas iš variantų, tai nėra privaloma. Jeigu valstybė narė mato, kad yra pasiruošusi e, kombinuoti skirtingų programų ir skirtingų fondų, vadinasi, gali to ir nedaryti. Mes tai sveikiname, žinoma, bet jei nėra tam tikrų administracinių gebėjimų, galbūt kitų metų viduryje mes pažiūrėsime, kaip galima būtų tuos administracinius nepajėgumus patobulinti. Taip pat valstybės narės turėtų teikti pasiūlymus toms sritims, kur bus aiški nauda. Taigi su 17 valstybių jau dirbame šioje srityje ir dėl kitų dalykų, dėl kurių buvo žodas klausimas, aš jų klausimą tardusiu MUF generaliniam direktoratui. Kas sakė, kad ši tema nėra įdomi, labai įdomi. Aš suprantu, kad pranešimas negali atsakyti į visus užduotus klausimus. Ir tikrai mes labai daug laiko praleidome prie to, kad reglamentus sujungtumėme. Ir dabar bus įdomu pažiūrėti, kaip ateityje bus įgyvendinama sanglaudos politika. Keletą klausimų turėčiau. Ataskaitoje sakoma, kad centralizuotose valstybėse E, padėtis yra geresnė, bet aš sakiau ne visiškai taip, aš sakiau, kad mažos e, centralizuotą valdžią turinčios valstybės yra toliau pažengę partnerystės susitarimų ir veiksmų programų pateikimo srityje. Bet e, jei valstybės narės konsultuojasi su nevyriausybinės organizacijomis, kitais, kitomis suinteresuotomis šalimis, todėl jos galbūt uh, atsilieka, tačiau tai ilguoju laikotarpiu padės daug sėkmingiau turbūt įgyvendinti programą. Ir dėl to, kam sekasi geriau, kam sekasi blogiau, labai norėjau padaryti tokią lentelę ir parodyti, tačiau susilaikiau. Galbūt ateityje galima bus pažiūrėti į tas valstybės, kuriuoms sekasi ir ieškoti priežasčių, kodėl vienoms valstybėms sekasi geriau, kitoms blogiau. Mes žinome jau dabar tam tikras problemas, žinome, kurie yra svarbiausia probleminiai klausimai ir manau, kad tikrai pranešimas yra naudingas. Dar turime keletą dienų pakeitimams pateikti ir laukiu kolegų pasiūlymų iki savaitės pabaigos. Dėkuoju, sako pirmininkė, iki spalio 18 dienos siūlau e, terminą, taigi iki tada galite pateikti pasiūlymus pakeitimams. Taip pat norėsime išgirsti iš komisijos pusės iki metų pabaigos arba kitų metų pradžioje apie tai, kaip yra įgyvendinama programa, kaip vis, kokia yra padėtis Ir šiandien jau pradėjome su komisija kalbėtis apie tą pasiruošiamąjį laikotarpį, tai yra, kaip valstybės narės yra pasiruošę įgyvendinti naujas, naujasias programas ir naujai sanglūdos fondą. Norėčiau baigti svarstyti šį klausimą ir kitas mūsų posėdis – 27-28 lapkričio. Bet jei reikės, galėsime susitikti ir lapkričio pradžioje, jei bus tokia būtinybė. Posėdis baigtas, dėkoju.